Okay, colleagues, I'm going to start the meeting because it is, has actually gone three o'clock and. Um... Labadiena, kolegos, pradėsime posėdį. Pirmiausia, reikėtų patvirtinti darbo atvarkę. Tikriausiai pastebėjote, kad jis šiek tiek pakeista nuo pradinės, todėl trumpai peržiūrėsime ponios Tikau pranešimas nebus šiandien svarstomas. Todėl kalbės aptarsime rekreaciją, paskui geležinkelių erdvę, taip pat gyvūnų, gyvūnų apsaugą vež, juos vežant ir strategiją dėl Atlanto regioną ir koordinatorių posėdį rytoj po pranešimų kalbėsime apie transporto priemonių naudojimą apie tachografus, paskui balsuosime, o tada vyks klausimai ir posis bendras su itra, itre. O po pietų dėl PH, tai vyks PHS 3C50 kabinetą, o vėliau kalbėsime, turėsime posėdį kartu su kitų kabin... E, dėl, dėl sąjungos politikos ir bus pristatytos trys, bus pristatyti trys pranešimai. Taigi, šiek tiek pakeista darbo atvarkė. Rytoj iki 10.15 mes dirbsime čia, o paskui dirbsime 3C50 kabinete, o po pietų rytoj vėl ateisime dirbti čia, į šitą kabinetą, į šitą salę. Taigi mes truputėlį palaksysime po parlamentą, kad pasimankštintumėm, atsiprašau dėl to. Taigi, ar visi pritarė darbo atvarkiai, ar galima ją patvirtinti? Jei ne, tada reikia balsuoti, jeigu, jūs, jeigu kažkas nepritarė ir balsuodami nepritarsime, tada nebežinau, ką reikės daryti, reikės skaityti taisyklės. Niekas neprieštarauja. Gerai, kitas punktas posėdžio protokolo tvirtinimas, ar niekas neprieštarauja. Po 26-27 dieną vykusio posėdžio protokolas niekas neprieštarauja, jisai patvirtintas. Dabar pono Zyla pranešimas. Robert Zyla. Jis tikriausiai trialogo posėdėje. Negalime be jo pradėti svartyti, nes pranešimas yra jų. Taigi, teks palaukti.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 Taigi, pramoginiai ir asmeniniai laivai. Pone Zylė, žodis jums, pakeitimų svarstymas. Ačiū pirmininkė, norėčiau visiems padėkoti, kas pateikė pakeitimų šiam pranešimui. 16 pakeitimų buvo pateikta. Pirmiausiai peržiūrėsiu tuos, kuriems pritariu. Pirmiausia, 16 pakeitimas. Jisai suteikia daugiau aiškumo. Tautų direktyvai, manau, reikia amfibinius laivus aiškiau apibriežti, nes Skandinavijoje yra tokių e, laivų, kurie naudojami ir vandenyje, ir ant ledo, ir tai reikia atsižvelgti. E, Taigi, da, taip pat ir vienuoliktas pakeitimas, manau, yra e, tinkamas, kad importuotojai turėtų pateikti atitinkamus dokumentus su e, vardu ir adresu. Keturioliktas pakeitimas dėl e, paslaugų teikimo valstybėse narėse ir e, kas bus imtas, jeigu šita direktyva nebus taikoma ar bus nusižengta. E, Taip pat yra dokum... pakeitimų, kurie e, veikiau padaro neiškesnę šitą direktyvą negu pataiso. Tai būtų 9, 12, 19 pakeitimai, aš jums nepritariu. 18 pakeitimas dėl tolimesnių suvar... suvaržymų. Čia kalbama apie penktą straipsnį, ten kalbama apie visus laivus, taip pat ir asmeninius laivus, visų tipų laivus, taip pat ir asmeninius laivus. Todėl manome, kad šitas pakeitimas neįneš didesnio tikrumo į direktyvą. 22-23 pakeitimai. Prašyčiau kolegų atidėti atsargiau siūlyti naujų saugumo reikalavimų. Žinoma, saugumas yra labai svarbus, bet reikia atsižvelgti, ar nauji pasiūlymai nėra jau įtraukti į dabartinės direktyvas ir taip pat kokius, kokius sprendimus, kaip štus, kaip štus reikalavimus būtų galima įgyvendinti, kokie turėtų būti e, siūlymai pateikti. 22 pakeitimas dėl laukitojų apsaugos. Mes manome, kad jau yra šitas klausimas įtrauktas, ISO e, standartas yra atskiras šio klausimu ir e, žmogiškasis faktorius jau yra, jau yra, at, jau yra atsižvelgta. Jau ir taip pagal dabartinius galiojančius e, teisės aktus E, tos sritis, kuriuose e, yra plaukiama laivais, turi būti tik tai plaukiamos sritis tenai, neturėtų būti maudimosi zonų. 23 pakeitimas dėl geresnio prieinamumo vandenyje. Ir patekimo į laivą mes norėtumėm paklausti komisijos, ar toksai pakeitimas būtų iš vis naudingas, ar jų būtų įmanoma įgyvendinti. 24-28 šie pakeitimai visi pateikti žaliųjų, e, jie susiję su, garso, e, su triukšmo sumažinimu. Kaip kalbėjome, komisija jau yra atlikusi tyrimą šio klausimu ir yra jau numatyti reikalavimai varikliams ir papildomi reikalavimai būtų, e, reikalautų daug labai kaštų ir daug e, pasiūlymų, daug pastangų, taigi mes vadovausimės komisijos pasiūlymų. 18 ir 20 pakeitimai dėl komisijai deleguotų įgaliojimų. Mes manome, kad tai turėtų likti taip, kaip iki šiol reglamentuota bendro sprendimo procedūra. Taigi šie pakeitimai nebus paremti, nebus, jos nebus atsižvelgta Žalieji pateikė 13 ir 20 pakeitimus, bet vis tiek manyčiau, kad mes turėtumėm laikytis įprastinės teisėjų kuros procedūros. Pirmininkas, ačiū, ponė Zila, ponas Zasada, EPP frakcijos vardu. E, Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, zastępując. Ačiū pirmininkė, ponai ir ponios. kalbu pono Marčinkievičiaus vardu, jisai mūsų šešėlinis pranešėjas. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą ir už tai, kad mes ieškome bendrų sprendimų, kad jisai atsižvelgia iš tos problemos sudėtingumą. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti pranešėjo pasiūlymus, kuriuos jis pateikė. Kaip pranešėjas sakė, reikia imtis kažkokių veiksmų dėl triukšmo ir emisijų lygmens. Tai labai svarbu taip pat ir modernizuojant saugumo standartus šiame laivybos sektoriuje. Pritariu pranešėjui, kad emisijų lygmenis yra mm, įgyvendin, juos įmanoma įgyvendinti. COX e ir tas trečias elementas, taip pat ir triukšmo ribojimas galėtų būti įgyvendinamas. Žalieji pakeit, pateikė įvairiausių, įvairiausių pasiūlymų dėl triukšmo ir emisijų mažinimo, tačiau šie pasiūlymai. Yra pakankami. nors reikalavimai saugumo srityje nėra pateisinami. Reikia nepamiršti smulkių gamintojų. Ir juos atsižvelgti. Taigi trijų, m, trijų metų pereinamasis laikotarpis smulkiems gamintojams būtų, smulkioms įmonėms būtų priimtinas Dešimtame pakeitime reikėtų atsižvelgti į smulkių ir mažų įmonių vaidmenį. Sektoriui reikia bent dviejų dešimtmečių, kad jis at, kad atgautų tas prekybos apimtis, kokios buvo prieš krizę. Pranešėjas aptarė visus pakeitimus Devintame pakeitime ponas Marčinkievičius norėtų ištrinti, išbraukti žodį environmental aplinkosauginis, kad nebūtų siūloma jokių konkrečių sprendimų. Dešimtas pakeitimas taip pat turėtų būti pakeistas. Ponas Marčinkievičius siūlo regardless of pakeisti in addition to. Dėl paties pranešėjo pakeitimų ponas Marčinkievičius mano, kad su metodais susiję pakeitimai yra svarbus ir šiuos pakeitimus reikėtų palaikyti. Taigi ponas Marčinkievičius mano, kad pranešio pakeitimai yra naudingi, tik du e, apribojantis pakeitimai nėra pageidautini. SND frakcijos atstovas, ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Kolega Spiros, kuris dalyvavo svarstant šitą dokumentą, sakė, kad negali dalyvauti šiandien šiame posėdėje, bet jis neturi esminių prieštaravimų. Tikriausiai pranešėjas galės sutikti su mūsų frakcijos pateiktais pakeitimais. Džiaugiuosi, kad ponas Zilas atsižvelgė į ponos Danoko pakeitimą dėl techninio priedo pateikto komisijos. Mes manome, kad viršutinės ribos yra tinkamos ir valstybės narės pačios turėtų nustatyti, ar tas ribas dar koreguotų ar ne. Taigi tokie būtų komentarai. Iš principo mes esame patenkinti pono Zylės darbu ir sveikiname šį pranešimą. Ponas Visaras, ponas Visaras, liberalų frakcija. Kolegos, pramoginių ir asmeninių laivų direktyva yra labai plati ir manau, kad pranešėjas įsigilino į tekstą ir į pranešimus. Nelabai ką turiu ir pridėti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už pakeitimus. Pritariu komisijai ir pranešėjo pozicijai. kad taisyklės, kurios taikomos turėtų būti tos pačios kaip JAV ir Japonijoje. Mm, čia būtent dėl gamintojų ir sertifikavimo. Kalbant apie pakeitimus, jau buvo sakyta, mūsų frakcija pritarė visiems pranešėjo pakeitimams. Naujų technologijų, hybridinių technologijų, jos turėtų būti skatinamos, Labai svarbu, kad valstybės narės keistusi patirtimi. Deja, mes negalime palai, pritarti pakeitimui dėl užterštumo triukšmu, kaip anksčiau kalbėję pr, e, pasisakiusieji, nes čia reikėtų labai stipriai keisti variklius, jeigu būtų toks pakeitimas priimtas. Bet mes pritarėme pakeitimams dėl mažesnių laivelių ir greičio apribojimų. Nors naujų apribojimų mes nenorėtume matyti šiame dokumente. Taip pat nepritarime pakeitimui dėl dizaino. Man atrodo, kad jų valstybės narėse ir taip yra reglamentuojama šitas rytis. Dar kartą dėkoju pranešėjų už bendradarbiavimą. Ačiū. Ponė Dėkuoju, dabar ponė Ždanoko, Žaliųjų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui už jo darbą ir užsakytą poziciją. Iš esmės, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Ir mano frakcija pritarė tam taip pat. Norėtume tikėtis, jog galima būtų pateikus pakeitimus šiek tiek kitaip suklasifikuoti variklius. Ir mums atrodo, jog mūsų pasiūlymai buvo iškesni nei dabartinis tekstas. Dabar sąnaudos. Mes nemanome, kad mūsų pasiūlymas bus sugeltas su papildomomis sąnaudomis, kadangi atsižvelgiant tai nesnei paskelbtą komisijos e, ataskaitą, galima teikti, jog galima būtų kai ką sumažinti, galima būtų sumažinti tą e, e, triukšmą taršą keliamą mažų variklių iki penkių decibelų, o didesnių variklių iki 9 decibelų. Toliau. Laivų tipai. Mes galėtume daryti nuorodą į, į reglamentą numeris 78, kuriame kalbama apie pešiųjų apsaugą kelių eismų, procese, kelių eismų procese. Tenai taip pat kalbama apie tai, jog galima būtų e, pritaikyti tam tikras medžiagas, kad būtų padidintas e, e, eismo dalyvių matomumas. Mes žinome apie baisius incidentus, kai laivai užplaukdavo ant plaukikų esančių vandenyje. Ir mes manome, jog galima būtų pasinaudoti minėtų reglamentų ir atitinkamai pakoreguoti laivų, laivų žymėjimą. Ir dėkuoju pranešėjui ir tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime sėkmingai svarstyti pakeitimus ir gal net ir uh, mums pavyks sustarti dėl kompromisinių pakeitimų. Dėkuoju. Ponas Rubekas Panašu, kad jo nėra salėje. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ne, tuomet sutikiu žodį komisijos atstovui. Atstovai, poniai Gerau, prašau. Giving... Ponas Gerau, dėkoju už tai, kad jūs leidote mums paaiškinti savo poziciją. Komentuodamas šį pranešimą galiu pasakyti, kad mes pritarėme pranešėjui. Tiesiog norėčiau Jums priminti, kad e, mums netinka antro ir penktojo pakeitimų pabaiga. Ir tiesą sakant, nemažai yra kitų pakeitimų, kurie kelia mums problemų. Taigi dabar kalbėdamas konkrečių galiu pasakyti, kad aštuntasis pakeitimas yra pakeitimas, kuris yra skirtas konsultuojamai daliai, taigi galime jo nekomentuoti dabar. Toliau devintas pakeitimas. Mums netrodo, kad mums reikėtų praplėsti konsultuojamą dalį, nes mes kalbame apie apibriežti ir akivaizdu, kad ją formuluodami mes atsižvelgsime į uh, pateiktus reikalavimus. Dešimtas pakeitimas, kuriame kalbama apie mažą vidutinį verslą, mums atrodo, kad šis klausimas yra horizontalaus pobūdžio. Mažas ir vidutinės verslas tai yra horizontalus klausimas, kurį būtina atsižvelgti visose politikos rytise ir galima būtų be abejo šiuo atveju dar pasvarstyti apie tai, kaip galima būtų būtent šį aspektą integruoti į šį pranešimą. Toliau vienuoliktasis pakeitimas. Na, mums gal jis ir visai tiktų. Dėlių problemų jis mums nekeltų. Dvyliktasis pakeitimas. Mes manome, jog jis kartoja tai, kas jau yra pasakyta kitur. Uh, kadangi privatus, e, e, privačių laivų savininkai negali užsimti komercinę veiklą. Taigi viskas yra aišku. Toliau 20 pakeitimas. Kiek mes suprantame, šiuo pakeitimu siūloma suteikti kai kuriuos įgaliojimus komisijai, kurių komisija nelabai ir nori. Ir netgi mums atrodytų, jog nereikėtų šiuo atveju naudotis deleguotais įgaliojimais. Šis pakeitimas yra susijęs su triukšmo tarša. 14 pakeitimas. Mums atrodo, kad jis nėra reikalingas, nors e, iš esmės šio pakeitimo pabaiga mums yra priimtina, nors pagrindinė da, jo dalis yra suformuoluota kiek per, e, per griežtai. Penkioliktasis irgi gal ir galėtume su juo susitaikyti. Šešioliktasis. Mes dar ieškome geresnės e, formuluotės, apie tai kalbama ir e, kuri tiktų uh, amfibiniams laivams, apie tai, laivams, apie tai kalbama dabar ir taryboje. 18 pakeitimas. Iš esmės jį apima jau penkt, penktasis straipsnis. Jame kalbama apie konkre... tam tikrą laivų kategoriją, Tai yra asmeniniai laivai ir mes manome, kad tokiems e, laivams nereikia taikyti atskirų nuomonių. Toliau mes manome, kad ten, kur kalbama apie laivo konstrukcijos pakeitimą, galima būtų pritaikyti 22 pakeitimo formuluotę. 21 pakeitimas, jis vėlgi yra susijęs su dviguotais aktais. Mes be abejo nepaštarausime tam, kad viskas, kas yra numatyta tarp institucinėme susitarime, būtų įtraukta į tekstą. Tai mums nekeltų problemų. 22 pakeitimas, kaip ponas Zylė sakė, yra tam tikrų reikalavimų taikomų laivų matomumui, tai yra standartiniai reikalavimai. Ir Europos Sąjungoje dar nebuvo, pare, nebuvo atliktas joks tyrimas, kuris parodytų mums, dėl ko kyla tie incidentai, apie kuriuos kalbama yra šiame pakeitime ir todėl mes nežinome, kokiu prevencinių priemonių reikėtų imtis. Ir būtent dėl to, kad neturime šios informacijos, mes prieštrautume tam, kad būtų nustatomi papildomi reikalavimai. Po to, kai mes e, e, tirsime, kaip yra e, įgyvendinama ši direktyva, mes galėtume ši, prie šio klausimo sugrįžti. 23 pakeitimas. Kai kurios valstybės narės atkreipė mūsų dėmesį į tai, jog reikėtų aiškiau uždėstyti šį reikalavimą. Kadangi dabar nėra aišku iš tikrųjų, ką reikėtų daryti, bet to mes suprantame, kad jeigu kas nors e, e, šiaurės Europoje esančioje jūroje atsidurs vandenyje, tuomet aišku, kad jam nebus labai malonu, tos, tokios, tos maudinės nebus labai malonios. Tai yra savami suprantama. Ten yra kalbama apie tai, kad, kad pranešimo priemo, kad e, asmenys turėtų galimybę pasinaudoti priemonėmis leidžiančiomis pranešti apie tokį incidentą ši dalis mums yra primtina, o visa, viskas, kas yra po, jo, po ją, ne. Toliau. mes manome, kad be abejo galima būtų mažinti kai kurių variklių keliamą triukšmo taršą, tačiau mes norėtume mažinti tą uh, triukšmo taršą, kurią pagamina vi visas laivas kaip toks. O tai, ką dabar galima būtų daryti su valikliais, sumažins uh, triukšmo lygį tik tai neženkliai. Remiantis mūsų turimais uh, duomenimis, galima teikti, jog daugiausia triukšmo kelia uh, tie laivai, kurie, kuriais yra plaukiama visiškai oficialiai ir kurie vis, atitinka visus reikalavimus. Tai yra, jie atitinka tos reikalavimus, kurie galiojo tuomet, kai laivai buvo pagaminti. Ir jeigu tie, tie laivai būtų parduodami šiandien, tuomet jie nebeatitiktų jau taikomų reikalavimų. Todėl mes manome, kad papildomų reikalavimų nustatymas dabar neįspręs problemos. Toks reikalavimas būtų labai sudėtingas ir jis e, tik tai Ir tokie reikalavimai tik tai uh, apsunkintų dabartinę patirtį, kadangi reikėtų taisyti iš esmės, keisti iš esmės dabartinę variklių konstrukciją. Kas dėkoju, ponas Zilė. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju Jums už Jūsų bendradarbiavimą. APP frakcijos devintasis pakeitimas. Aš manau, kad pasiūlymas išbraukti e, šio pakeitimo nuostatas. Man atrodo, kad yra gerai, nes mes prieštraujame šiam pakeitimui. Toliau dešimtasis pakeitimas. Aš manau, kad reikės balsuoti dėl skirų jo dalių, kadangi mes e, jame kalbame apie mažą vidinį verslą. Iš esmės mes pritarėm tam, kad būtų taikomas tos pačios, pačios prie, e, tie patys reikalavimai, kurių taikome yra kelių eismo transporto priemonėms, bet e, jo pabaiga visiškai mums netinka. Komisija be to siūlo pakeisti 23 e, pakeitimą, 23 pakeitimą pateikė žalieji, jeigu neklystų. Taip ir jame kalbam apie tai, kaip galima būtų kuo greičiau uh, E, kuo greičiau e, išgelbėti asmenys atsidūrusius už borto ir kaip galima būtų pritaikyti laikus tam, kad jiems būtų lengviau užlipti į laivą, sugrįžti į laivą. Apie tai mes pasvarstysime. Pirmininkas dėkuoju ponui Zylė. Norėčiau priminti kolegoms, kad Lapkričio mėnesį ponės Sarakijani galėjo pradėti trilogą, remintis pirmojo svarstymu, kuris vyko parlamente kovo 8 dieną. Taryba paskelbė savo poziciją. Pone Sirakijani buvo susikusi su e, koordinatoriais Strasbūre. Ir Ir šiandien vyksta pirmasis trilogo posėdis, kuriame dalyvauja pirmininkaujantį Daniją. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad mes e, tikimės, kad e, vyks antrasis svarstymas ir pagal dabar galiojančias taisyklės Europos parlamento pozicija patvirtinta per antrąjį svarstymą turės būti pat, pri, patvirtinta tarybos be pataisimų. Tai reiškia, kad mes turėtume šį savo poziciją pas, e, patvirtinti iki Liepos plenarinės sesijos. Taigi mes turėsime baigti antrąjį svarstymą per Liepos mėnesio plenarinę, plenarinį posėdį. Pone Strakijani, prašau, rūdus jums. Sì, grazie Presidente. Come appunto eh, stava... Ačiū pirmininkė. pats minėjote, kad e, vyko neoficialus e, susitikimas, e, tiksliau ne vienas susitikimas su taryba komisija nuo sausio mėnesio. Tarybos pozicija švelnesnė palyginti su komisijos tekstu ir sutinkame su komisijos vertinimu dėl tarybos pozicijos. At, kai kurie elementai siūlomi tarybos naujoje redakcijoje būtų pernelyg silpni. Šiandien vyksta pirmasis oficialus trilogas iš karto po komiteto posėdžio ir bus e, nagrinėjami septynės svarbus straipsniai e, naujos redakcijos. Galiu pasakyti, kad dėl dviejų jų e, jau susitarta. Na, o iš kitų penkių trys straipsniai yra labai jautrus, bet e, turbūt galima susitarti, o likę du labai sudėtingi yra. Tad e, turbūt e, tokie svarbiausi dalykai reguliavimo institucija. Tai vienas iš sudėtingų elementų, viena iš svarbiausių naujos redakcijos dalių, apie tai kalbėjome iš ryto. Ir esminis dalykas yra tas, kad Europos parlamentas nori nepriklausomos stiprios reguliavimo institucijos, kuri turi E, išteklių ir e, kuri gali vienodai savo sprendimus taikyti visose 27 valstybėse narėse. Dėl to tebe vyksta diskusijos pirmojo svarstymo metu. Parlamento nuomonė buvo tokia, kad nacionalinis parlamentas turėtų skirti reguliavimo institucijas, tačiau taryba uh, norėtų, kad tuo užsiimtų vykdomoji šaka, kitaip tariant, tarybai pirmininkaujantį valstybę, tačiau yra tam tikras nesutarimas ir e, aišku, jeigu performuluotumėm šiek tiek šitą poziciją, galėtumėm su taryba labai greitai, ganėtinai greitai susitarti dėl kitų dalykų. Iš esmės yra sutarima, kalbant apie reguliavimo instituciją, yra ir sudėtingesnių aspektų, tačiau tikiuosi, kad galėsime rasti uh, sprendimo laiku. Dėl finansavimo. Čia siekiame užtikrinti stabilesnio finansavimo geležinkelių infrastruktūros. Manau, jog susitarsime Dėl trukmės daugiamečių sutarimų, kaip žinote, pirmininkė yra įvairiausių pasiūlymų. Mes buvome už trijus metus, taryba pageidavo septyniarių. Na, o šiandien susitarėme dėl penkerių metų laikotarpio. Tad e, tai būtų svarbus žingsnis į priekį. Kaip sakiau, šiandien susitarėme, tačiau žinoma, tai tik tai preliminarus susitarimas. Uh, Jis priklausys nuo susitarimo dėl kitų teksto dalių, tačiau aš galiu pasakyti, jog požiūris konstruktyvus ir abi pusės rodo norą susitarti šio klausimo. dėl tinklų valdymo nepriklausomumo ir finansavimo skaidrumo, kalbu konkrečiai apie šeštą straipsnį, čia dar detalių kalbant apie tekstą, nėra. Laukiame, kol pirmininkaujantį valstybę pateiks pasiūlymą. Taip dirbome iki šiol ir tai pasiteisino visiškai, tad paprašėme pirmininkančios valstybės pateikti pasiūlymą ir diskusijos vyks remintis to pasiūlymo. E, žinoma, finansavimas yra ypač jautrus klausimas, tačiau manau, kad yra čia tam tikros uh, E, tam tikros galimybės žengti į priekį diskusijų metu. Taip pat lauksime, kol taryba pareikš savo nuomonę dėl mūsų šiandien patiktų pasiūlymų kitais svarbiais klausimais. Žalieji pateikė pasiūlymą, panas Krameris kalbėjo apie tai. Tai yra bandymas suartinti parlamento komisijos poziciją, tikimės, kad sustarsime dėl to ir sutarybą. Be to buvo pateiktas pasiūlymas dėl RTMS ir dėl ETCS. E ir e, tikimės, jog ir čia bus pasiektas kompromisas. Norėtumėm žengti į priekį, kalbant apie apskundimo procedūrą nacionaliniu lygmeniu. Na, mūsų mintis buvo, kad ta procedūra turėtų būti vykdyta per šešias savaitės, tačiau jeigu reguliavimo institucija paprašo papildomų dokumentų per 30 dienų, mes pasakėme, tai, pasakėm tarybai, kad jeigu nebus termino, iki kurio e, tie dokumentai turi būti pateikti, apskundimo procedūra gali būti vilkinama labai ilgai, bet turime dar palaukti tarybos atsako šio klausimu dėl uh, funkcijų esminio infrastruktūros valytojo funkcijų. Žinoma, tai yra esminė naujos redakcijos dalis. Jau yra e, apsispręsta dėl kai kurių labai svarbių valytojo funkcijų, kalbant apie teisės, e, maršrutų nustatymo, uh, rinkliavų, diskusija ir šiandien apie tai vyks. Na, su taryba yra sutarimas dėl 13 straipsnio, antro e, priedo, kitų dalykų, bet yra nesutarimas e, dėl nuostatų, dėl priežiūros. E, Tarybos pozicija yra tokia, kad priežiūra neįtraukiama, o mes manome, kad priežiūra yra esminė infrastruktūros valytojo funkcija. Mes kalbamės su taryba. Taryba pasiūlė pakeitimą. Atitinkamo straipsnio mes su tuo e, visiškai negalime sutikti ir e, numatome išlygą e, taikomą greitosioms linijoms taryba išskiria priežiūros rušis, tai ne, nesutampa su parlamento siūlytų tekstu, todėl negalime sutarti ir negalime pritarti tarybos norui atidėti kuriam laikui įsigaliojimą. Pradinėme tarybos pasiūlyme buvo 36 mėnesiais, kai kuriais atvejais 60 mėnesių, tai 5 metai po neoficialių trilogų. Uh, Jie pasiūlė 36 mėnesius, tačiau mes sakome, kad metai po direktyvos patvirtinimo tai turėtų būti, kadangi ir taip e, daug laiko bus praėję. Ir direktos, direktyvos įgyvendinimas turėtų būti efektyvesnis. Dar vienas politinis klausimas, kuris yra neišspręstas, tai septintas straipsnis. Tai būtų atskirimas ir atvirimas nacionalinių rinkų iki šių metų pabaigos. Parlamentas to pageidavo, taryba pasiūlė pakeisti tekstą. Tačiau mūsų supratimu jų pozicija pernelyg švelni. Tad e, šiandien mes jų prašysime dar kartą nagrinėti formuluotės Nes mes galėsime susitarti, jeigu taryba šiek tiek pakoreguos savo poziciją, tad jau nustatytos e, kito trioloko datos, gerbiamas pirmininkė, gegužės devintoji e, bus e, pirmas trilogas ir kitos datos numatytos ir aišku, esu pasirengusi atsakyti visus kolegų uh, E, klausimus. Norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjam iš visų e, frakcijų, už visą jų atliktą darbą, kadangi darbas buvo nelengvas, bet kol kas, manyčiau, dirbti sekėsi puikiai. Ačiū, ponas Groš. Ačiū, ponas Kūn. Žuvininkystės komitete komitete pristato savo pranešimą, todėl aš kalbėsiu EPP vardu. Dėkoju pranešėjai už nuveiktą darbą. Mes esame, einame teisingų kelių ir aš nekalbėsiu apie viską detaliai. Priminsiu, kad mums labai svarbu, kad dabar, dabar labai svarbu yra reglamentuojanti institucija Pirmiausia, šita institucija turėtų būti nepriklausoma, galėtų dirbti skaidriai ir pasiekti savo tikslų. Taip pat, kad labai svarbu, kad ši institucija e, sudarytų tinklą su kitomis reguliuojančiamis priežiūros institucijomis Europoje. Kitas dalykas, kad šita įgyveninimo stadija negali tęstis amžinai. Toks pernamas laikotarpis turi kažkada baigtis. Jeigu mes pasieksime susitarimo šiuose dviejose srityse, manau, kad galėtume pasiūsti tinkamą signalą. Ir tolimesnės diskusijos bus paprastesnės, nes stipri priežaros institucija tikrai, tikrai turės mm, svarų vaidmenį. Mes esame pasiruošę tam tikrams kompromisams, pavyzdžiui, penkerių metų infrastruktūros kaštų kompromisas. Taip pat girdėjau, kad taryba galėtų sutikti kovoti su išimtimis taikomomis Baltijos regionui, jeigu galima taip įvardinti. Taip pat esu tikras, kad ir kitose teritorijose galima būtų rasti kompromisu, pavyzdžiui, septintas straipsnis dėl paslaugų ir kitose straipsniuose. Taip pat manau, kad labai svarbu, kad parlamentas pasiūstų aiškę žinę. Mes apsiribojame šituo vaidmeniu, kurį, kurio ėmėmės ir tikėjomės, kad komisija per 12 metus pateiks pasiūlymą dėl. Dėl infrastruktūros ir paslaugų tiekimo. Bet pamatėme, kad tai iš tikrųjų kai kurie netgi atsisakė savo pozicijos, kad būtų pasiektas kompromisas ir tikiuosi, kad ateityje e, tarybos ir parlamento darbas labiau eis koja kojon. Ir tie kompromisai, kurie buvo pažadėti, turėtų būti ir priimti nereikia galbūt ypatingai skubėti, bet reikia suprasti šito paketo esmę, kaip, kad jisai liktų lik ir neužbaigtas, jeigu nebaigę šito paketo, imtumėmės kito paketo svarstymo. Dar kartą dėkoju komisijai ir pranešėjui. Ponas Tremoza. Kolegė kalbės pono Tremozos vardu šiandien. Galėčiau kalbėti ir ispaniškai, bet gal to nedarysiu. Ar tikrai norite išgirsti, ką Aldis vardu norėčiau pasakyti? Jeigu taip, tada pradedam. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Žinau, kad ponas Tremoza labai e, gailisi, kad negali dalyvauti šiame posėdėje, bet kartais taip atsitinka. E, pra, e, žinau, kad jisai tikrai seka mūsų diskusijas. pasistengsiu aptarti pagrindinius punktus. Pavyzdžiui, mūsų praneši, pranešėjo nuomonė labai svarbu, kad komisija ne tik tai stebi ir patarė. Apie tai mes kalbėjome frakcijos posėdėje. Galbūt Tai nėra pats pagrindinis klausimas, bet jisai turi būti svarstomas. Mums reikia bent minimalaus laikotarpio įgyvenimui, bent 12 mėnesių. Dėl priežiūros, ponė Marijani sakė, jeigu taryba nori atsisakyti šito periodo, tai mums yra nepriimtina. Priežiūra turi būti, priežiūros laikotarpis turi būti numatytas gan ilgas taryba nori atsisakyti šito termino. Mes girdėjome visokiausios informacijos iš skirtingų suinteresuotų šalių, tarkim su Deutsche Bahn ar su kitom geležinkelio bendrovėm. Tai didelės įmonės ir jos irgi pasako savo nuomonę, ką ir kada galėtų įgyvendyti skaidrumas, sąžiningos kainos ir panašiai. Šiuose klausimuose mes pritarėme. Labai svarbu, kad atsiejimas infrastruktūros ir paslaugų būtų nepamestas kažkur svarstant, o labai atidžiai aptartas. Mes norime stiprios priežiūros institucijos, bet atsiejimas irgi yra labai svarbu. Skaidrumo klausimas irgi labai svarbus, galbūt kažką galėsime darybų metu um, at, atmesti, bet kaštai ir atsiejimas yra labai svarbu. Taip pat, kaip sakiau, um, priežiūros institucija ir europiniu mastu, ir nacionalinė stipri priežiūros institucija yra labai svarbi. Pranešėja bando ieškoti kompromiso ir tas kompromisas eina maždaug mūsų pozicijos kryptimi ir mes pasirengę kaip pritarti. Ponas Krameris, nenorėčiau kartotis, žinau, kad šitą poziciją pasiekti buvo gan sunku. Vyko ilgos dėrybos, yra keli punktai visgi. Pirmiausia, triukšmas. ITEMS. Man atrodo, kad taryba suprato, ką mes bandome pasakyti. Bet kol kas dar nesidžiaukime sėkme, kol viskas neišdėsta juodo ant balto. Žinoma, kad stebėjimo institucija yra svarbiausias klausimas, dar parlamente apie tai mes kalbėsime. Ir derinsime savo pozicijas. Tada klausimas, kada visa tai įsigalios. E, daug laiko turime iki pasaulio pabaigos, reikia kažkaip apriboti, mm, tarkim, tris mėnesius. Jau buvo kalbama apie, 16, apie 60 mėnesių, jeigu dar pridėsim 60 mėnesių, bus dar penkeri metai ir tada labai toli atsidės įsigaliojimo šio dokumento, o neįsigaliojęs dokumentas yra negeras dokumentas, taigi reikia apriboti įsigaliojimo terminą ir didesnį dėmesį kreipti detalėm. Nepriklausomumas, kaip jį garantuoti, laiko terminai. Negi pirmiausia įrašysime dokumentą, tada lauksime tris metus, kol bus sukurta institucija, tada ją tobulinsime, Manau, aštuonios savaitės yra geras terminas, nes jei visi mm, sutarėme, kad šis dokumentas yra turbūt įgyvendinamas pagal tai, taip, kaip jisai yra numatytas, tau užtenka trijų dienų susitarti. Jeigu visos šalis yra nusiteikusios kompromisui, tada yra labai lengva jį pasiekti. Bet jeigu norime užsimti popierizmu, tai galime tą daryti irgi labai ilgai. Ir mes matėme įvairiausios patirties valstybėse narėse. Ir atsėjimo klausimas yra vienas iš pirmųjų, kurį reikia spręsti. Ne? Ponas Zyla. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir kolegoms šešėlinėms pranešėjams už puikų bendratarbiavimą. Du punktai, kuriuos norėčiau paminėti. Pirma, taryba šiandien susitiko ir kalbėjo apie nacionalinių stebėjimo institucijų nepriklausomumą ir man atrodo, kad mes atsidarome aklavi, atsidurėme aklavėtėje. Aklavi Per pirmąjį svarstymą kalbėjome, kad nacionaliniai parlamentai skiria šias institucijas. Tada jis, šita institucija nebus nepriklausoma. Ši institucija turėtų būti lik ir tarpininkas tarp skirtingų valstybių narių e, tiems klausimams, kurie susijęs su geležinkeliais. O šiuo atveju ta institucija gins savo nacionalinius interesus. 27 valstybėse narėse padėtis geležinkelių srityje yra skirtinga. Yra ir skirtingų būdų, kaip užtikrinti priežiūros institucijos nepriklausomumą. Todėl norėčiau paprašyti kolego apie tai pagalvoti. Antras dalykas, kad ši per kiek laiko e, ši institucija turėtų, koks tai turėtų būti pereinamasis laikotarpis. Siūlome šešis mėnesius, kad ši institucija negalėtų e, dirbti su. Mm, turėtų būti laikotarpis, per kurį negalėtų primti sprendimų susijusių su tomis institucijomis. E, įmonėmis, su kuriomis yra dirbusi. Mes siūlome du metus, kai kuriuose šalise tai yra vos keli mėnesiai, kai kuriuose yra dviejai metai. Dabar daugiausia visgi ES yra dviejai metai šitas mm, pernamasis laikotarpis. Dar vienas dalykas. 17 punktas labai norėčiau paprašyti jūsų palaikymo dėl trečių šalių e, tinklų prieinamumo, prieigos prie trečių šalių tinklų. E, Čia ypač aktualu transportuojant, pervežant krovinius geležinkeliais. Pavyzdžiui, e, Baltijos valstybėse mes konkuruojame su Rusija, Rusijos geležinkeliais. Jeigu jūs nepalaikysite šito pasiūlymo, mes pralaimėsime šitą konkurencinį karą, nes mes dirbame liberaliau. Jei leisime vienam e, Rusijos operatoriui e, dirbti visais keliais iš Rusijos į visas Baltijos sostinės, o mes galėsime važin... E, dirbti tik tai ES, mums tikrai tai bus labai nenaudinga, mūsų įmonės bankrutuos, labai stipriai sumažės apimtis ir taip toliau. Mes jau senai Baltijos šalyse kovojame prieš diskriminaciją tarifų srityje. Pavyzdžiui, e, kai veža Rusijos vežėjai e, krovinį iš Maskvos į St. Peterburgą yra vienas tarifas, o kai jisai vežamas į Baltijos šalis jau yra visiškai kitas tarifas, daug didesnis. Taigi, mes negalime daryti geopolitinių klaidų atidarydami savo rinką trečiosiom šalims. Žinoma, tikriausiai yra ir teisinių sunkumų, kaip komisija pabrėžė šiandien taryboje. Bet esu įstiknęs, kad reikia rasti išeiti iš šitos aklavietės. Esame ir anksčiau radę išeičių. Šį devintais metais priėmėme dujų direktyvą. Pagal ją dujų infrastruktūra turėjo būti prieinama visiems Yra trečių šalių, kurios prieštarauja tokių reikalavimų įgyvendinimui. Europos Sąjunga negali padaryti jokio spaudimo trečiosiam šalims. Manau, mums reikia daugiau savigarbos, kad galėtumėm ge, e, ginti e, savo teisės teisinėmis priemonėmis. Ačiū. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. E, Labai dėkuoju, ponė pirminkė. Kirmi kolegos trilogo kontekste. Tai yra vykstant darybos su taryba ir komisija. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 135 pakeitimą, kuris buvo patvirtintas plenarime posėdėje visų frakcijų. Už jį balsavo daugiau nei 400 parlamentarų. Nereikėtų pamiršti, jog kai kuriuose valstybės narėse veikia geležinkelio operatoriai, kurie patys išsilaiko ir kurie visiškai yra nepriklausomi nuo ES geležinkelio tinklo. Ir jei šiems operatoriams taikysime visus šios direktyvos reikalavimus, tuomet jie susidurs su didžiulė administracinė našta. Manau, kad mes turėtume tvirtinti tokius teisės aktus, kurie teigiamai įtakotų padėtį mūsų šalyse regionuose, o kitaip mes tik tai sukursime daugybę teisės aktų, kurie apsunkins mūsų įmonių darbą. Panas Elkardraui, ačiū ponė pirmininkė, aš tiesiog norėčiau pirmiausia padėkoti už šį puikų dokumentą. Manau, kad mes sugebėjome žengti rimtą žingsnį į priekį. Leiskite man pabrėžti tai, kas mano galva yra svarbiausia dėrybose. Pavyzdžiui, reguliuojančios e, įstaigos e, vaidmuo. Tai yra labai svarbus klausimas reguliuotojas turėtų būti gan stiprus. Jis turėtų galimybę veikti, aktyviai veikti. Žinome, kad dabar veikia nacionaliniai reguliuotojai, o geležinkelio tinklas yra tarptautinis. Todėl turime toliau plėsti reguliuotojų tinklą. Taip kaip darome kitose sektoriuose. Tai būtų svarbu mūsų vartotojams, kurie naudojasi geležinkelio tinklų nes vartotojams svarbu yra žinoti, kad e, jie gali kreiptis į reguliuojančią įstaigą, kai iškilo kokios nors pro problemos. Be to, taip pagerintų ir padėti rinkoje, kadangi rinkos dalyviai puikiai žinotų, jog visose šalise taikomi yra tie patys reikalavimai, tie patys standartai problemų, galima susidurti su įvairiomis problemomis ir būtų gerai, jeigu mes žinotume, kad atsakymas reakcija šios problemas visose valstybės narėse bus vienoda. Toliau, aš manau, kad e, jei reguliuotojai būtų pakankamai stiprus, tuomet jie galėtų įspręsti kai kurias problemas, kurios yra susijusios su finansų paskirstimu tarp e, bendrovių nes reguliuotojas galėtų spręsti, ar lėšus yra skirstomos teisingai ar ne. Ir ar tai turi įtakos patyčiai rinkoje ar ne. Toliau. Infrastruktūros valdymo ir transporto paslaugų teikimo atsiejimas. Aš manau, kad dar ne viskas yra spręsta šioje srityje ir dar lauksime komisijos pasiūlymų šio klausimu. Dar vienas dalykas, e, kurio negalime pamiršti, tai kad rinkos turi didžiulę įtaką. Žinome, kad e, jei bandysime priderinti dabartinė situacija prie padėties rinkoje, tai vienai per kitaip sukels papildomų kaštų operatoriams. Bet iš esmės manau, kad pasiūlymas yra pakankamai geras. Ponas Benjon. Aš tai dabar susipažinau su šiuo dokumentu ir man sukėlė klausimą pirmasis e, pakeitimas, kuriame kalbama apie išimti. Ar ši išimtis bus vienintelė, kuri bus taikoma, ar ji papildys kitas išimtis, gal, apie kurias man gal nėra žinoma. Man susirūpinimą kelia pirmiausia tie geležinkelio tinklai, kurie nėra susiję su bendru tinklu. Junktinėje karalystėje buvo daug kalbama apie. Daug buvo apie kalbama apie infrastruktūros valdymo ir paslaugų teikimo atsijimą. Ir galiausiai, kai mes jį įveikime, mes numatėme išimti uh, Vaito salai. Ir taip pat išimtis buvo numatyta ir. Uh, istorinės artėjas geležinkeliams. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, ar ši išimtis bus taikoma tam tikroms geležinkelio kategorijoms? Pone Benjon, istorinės vertės geležinkeliai ko geros kas daugybę problemų ir klausimų mūsų kolegoms. Jiems iš tikrųjų yra taikomi, taikom, man labai daug išimčių ir žinote dėl ko. O Vaito salos geležinkelis iš tikrųjų taip pat yra visiškai atskiras atvejis. O Estonijos arties geležinkeliams yra taikomi visiškai atskiri teisės aktai. Gerai, mes kreipsimės į komisiją, paprašysime, kad komisija paaiškintų, kaip įtraktuoja Vaito salos geležinkelio atvejį. Bet aš nemanau, kad e, šis klausimas būtų daug kam aktuolus. Ponas Kančia. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo ir tebe dirba, rengiant šį dokumentą, ypač ponios Rakijani. Aš turiu kelias klausimus. Man atrodo, kad tam, kad galima būtų įspręsti problemas, su kuriamis susidurime per pirmąjį svarstymą, reikėtų nepamiršti, kad komisija sutiko tam, kad būtų paskelbtas pasiūlymas dėl nacionalinių, nacionalinio net, e, keliaivių gabenimo nacionaliniais geležinkeliais. kad apie tai būtų kalbama konstruojamoje dalyje. Aš manau, kad mes turime daryti viską, kad rinka būtų kuo konkurencingesnė, kad ji būtų kuo atviresnė ir jei mes iš tikrųjų norime sukurti bendrą Europos geležinkelio erdvę, neturėtume atsisakyti savo ambicingų siekių. Jo lab, kad dabar išgyvename ypatingą laiką, gyvename ypatingomis aplinkybėmis. Ir aš suprantu, kad ne visiems gal ir priimtina tai, ką mes siūlome. Tačiau yra taip, kaip yra. Dėkuoju kolegoms, kurie rengė šį dokumentą. Ir dar kartą norėčiau paminėti, kad aš manau, kad mes turėtume kuo labiau paspartinti liberalizaciją ir padaryti rinką kuo atviresnė tai būtų konkretas rezultatas, būtent jų ir tikisi iš mūsų, e, mūsų įmonės. E, ponas Rikė, dėkuoju, ponė pirmininkė, jau daug kas buvo pasakyta, todėl kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, poniai Srakijanė už jos darbą ir, ir palinkėti jai drąsos, nes šis klausimas iš tiesų labai sudėtingas. Aš tai kai ką norėčiau paminėti, apie ką jau kalbėjau kolegos, tai yra 7 straipsnio 3 punktas buvo kalbama, kad e, komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl liberalizacijos ir atsiejimo. Bet iš esmės šis straipsnis yra daugiau nei straipsnis, ne jis yra kompromiso pagrindas. Ir mes manome, kad ši e, direktyvas peržiūra būtų esminė, kad jį bent jau ne, uh, ne, kad nebūtų pamiršta apie šį labai svarbų klausimą. Ir aš komisijai noriu pateikti tokį pat klausimą, kurį pateikė ir kolegos e, dėl, šios, e, dėl šio pasiūlymo. Dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su reguliavimu. Visi sutarėme, kad reguliuotojai yra labai svarb, svarbus. man atrodo, kad sukurti reguliuotojų tinklą yra labai svarbu. Ir akivaizdu, kad jie turi atlikti labai svarbu vaidmenį savo šalyje, turi tam tikrus įpareigojimų, tačiau reguliuotojai taip pat turėtų veikti ir, tink, ir tinkle. Dėkuoju komisija. Panas Pakei. Ačiū, panė pirmininkė. Labą dieną ir pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams ir jums leidus norėčiau jums pasakyti, kad e, tiek pirmininkaujantis šalis, tiek e, komisijos tarnybos dirbo labai daug tam, kad galima būtų gerai pasiruošti e, trilogui ir trilogo darbo atvarkė buvo septyni klausimai ir mes matome, kad ta, toks intensyvus parengiamasis darbas iš tikrųjų pasiteisino, nes trilogo posėdėje mes visi supratome, jo galima bus tikėtis susitarti per antrąjį svarstymą ir komisija kiek manoma remia pranešėją, jūsų uh, komitetą ir pirmininkaujančią valstybę, kuri dirba labai sudėtingomis sąlygomis, nes jums tikriausiai žinoma, kad darybos bendroji pozicija nebuvo mums labai primtina. Ir pakeisti tą bendrąją tarybos poziciją pirmininkančiai šaliai nebus labai lengvai, pačiai atsižvelgiant į labai įtemptą darbo atvarkę, darbo grafiką. Pakeitimų yra labai daug, ponė pirmininkė, nemanau, kad e, būtų pratinga visus juos komentuoti. Aš pateiksiu sekretariatui komisijos e, poziciją dėl visų pakeitimų. Bet aš galėčiau juos visus suskirstyti į keturias grupės. Ir mes džiaugiamės, kad pranešėja rengėsi kompromisinių tekstų, kuris buvo parengtas per pastarąsią savaitę, bendradarbiaujant su pirmininkaujančia šalimi. Manau, kad, pavyzdžiui, tie dalykai, kurie yra susijęs su uh, uh, su, su sutartimis, su krovinių gabenimu, su jų apibrėžimais yra labai svarbus. Apie tai buvo kalbama dar per pirmąjį svarstymą ir mes pritarėme jūsų pozicijai. Tačiau pirmininkantį šalis dar nėra pasirengusi pateikti savo reakciją į mūsų pas, pasiūlymus ir mes sieksime dar sutarimo tokiais, pavyzdžiui, klausimais, kaip e, išlygos taikomos e, darbo, e, taikomos tvarkarašiui. Mes manome, kad labai svarbu yra pagerinti šias dvi mano minėtas rytis. Toliau kitas pakeitimo blokas kartu su ponia, kaip ir ponia Srekijanė, mes iš tikrųjų mat, manome, kad use it or lease it nuostata yra labai gera ir tai, ką mes sugebėjome aptarti šiandien taip pat yra teigiama. Ir dar vienas dalykas. Panašiai noriu dar kartą pateikti pakeitimus, kurie, kurios parlamentas pateikė per pirmąjį svarstymą. Jų pagrindu buvo rengiami kompromisai, kompromisiniai pakeitimai. Ir dėl šių pakeitimų mes galime pasakyti, kad mums šie kompro, kompromisai mums tinka labiau nei uh, pradiniai, pradiniai pakeitimai. Tai yra ir nustatomi terminai, ir su infrastruktūra susiję klausimai, ir komisijos dalyvavimas. Tai tiek, ponė pirmininkė, mes dar per pirmąjį svarstymą sakėme, kad mums labai sunku yra kai kam pritarti, atsižvelgiant į mūsų siek, e, ketinimus Ir tai yra pasakyti na, apie 3, 8, 9, 11 ir 14 pakeitimus. Jie yra susijęs su infrastruktūros valdymo ir paslaugų tiekimo atsėjimu. Komisija iki metų pabaigos ketina pateikti pasiūlymą. Jie dabar yra rengiami, yra taip pat atliekamas ir poveikio įvertinimas, daug yra bendraujama su vairiais suinteresuotais subjektais. Uh, ir komisija ketina parengti pasiūlymus dėl atsijimo iki gruodžio mėnesio. Ir tie, e, transporto ir judumo generalinio direktorato ta, visos tarnybos, ne tik tos, kurios rūpinasi geležinkeliu, labai daug dirba. Ir rengdami teisės aktus skirštus atsijimui, mes norėtume paprašyti jūsų dabar neskirti šiam klausimui daug dėmesio ir nes apie jį galėsime išsamiau svarstyti, kai bus kalbama apie peržiūros nuostatą su pirmininkaujančia šalimi. Ir peržiūros nuostatos, ponė pirmininkė, dar nėra suderintos. Tačiau aš manau, kad kad galima būtų tikėtis, kad dėl šių nuostatų visos suinteresuotos šalis gali susitarti. Dėkuoju. Ačiū, panai Pakė, ar žinote, ar Vaito salai taikoma išlyga ar ne? Nežinau, bet pat, patikslinsiu vėliau. Gegužės trečioji terminas pakeitimams pateikti, tai nustatyta. Komitete bus balsuojama gegužės 31 dieną, plenarinė sesija Liepos 12 dieną. Ponas Reikian, ar turėtumėt ką pridurti? Norėčiau tik taip patikslinti dėl nacionalinės reguliavimo institucijos pirmininkė, galbūt pamiršau paminėti, kalbėdama pradžioje. Tačiau iš pradžių taryba net nenorėjo girdėti žodžio tinklas, reguliavimo institucijų tinklas. Uh, Tad iš tiesų pasiekta nemažai, dabar žodis tinklas jau yra, tačiau e, vis dėlto dar toli iki Europos reguliavimo institucijos, būtent to siekiame. Dėl 7 straipsnio pakartosiu, jog tvirtai laikome savo pradėtinės pozicijos. Tarybos e, formuluotė neįnama pakankamai toli, bet ir čia tikiu rasime sprendimą, kur, dėl kurio viskas bus aiškiau ir e, pasilieka komisijos įpareigojimas pateikti pasiūlymą iki, dėryb, iki metų pabaigos. Ačiū panai Sirkenė, tikėkime, kad dėrybos bus vaisingos. Kitas darbo tvarkės e, klausimas - gyvūnų apsaugoje svežant. Pakeitimų svarstymas, ponas Degrandės Paskal yra nuomonės referentas, taigi Žodis ponui Degrandės Paskal. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kad buvo patenkintas mano prašymas, kad ne rytoj balsuotumėm už šį pranešimą, dėl šio pranešimo, o gegužės 7 dieną. Tik dėkuoju, nes mes paskutiniam posėdėje supratome, kad mums trūksta laiko susitarti praktiškai dėl visų punktų. Taigi, tik tai tada, kai susitarsime, galėsime balsuoti transporto komitete. Pirmininkas, ponė Degrandės, atsiprašau, e, kolegos, prašau išeiti tyliai nes čia yra labai svarbus klausimas. Iš pagarbos pranešėjui prašau netriukšmauti. Atsiprašau, ponė Degrandis, bet buvo per daug dėlis triukšmas salėje. Žodis jums. Pranešėjas, ačiū už, už taip, pirmininkė. Taigi, kaip sakiau, m, pranešėjas turi apsvarstyti visus pakeitimus su visais pakeitimų pateikėjais ir mm, įsigilinti į tuos nesutarimus, tuos punktus, kur mes galbūt turime skirtingų nuomonių. E, penkis pakeitimus mes patys pasiūlėme, dar šešis gavome ir pradėjome svarstymus ir aš kaip pranešėjas noriu kiek galima didesnį kompromisą rasti, ypač šitose klausimuose, kur bus neįmanoma susitarti, bent jau suprasti tas problemas. Tik viena tema yra labai didelių nesutarimų, tai tos garsiosios aštuonios valandos. Ir panašu, kad čia mes nerasime e, kompromiso reikės balsuoti. E, norėčiau šiek tiek iliustruoti, kodėl čia mes negalime rasti bendro sprendimo. Šiandien Žemės ūkio komitete bus pateikti statistiniai duomenys, iš kurių ir matysime, kodėl kyla tokių nesutarimų ir ar įmanoma juos išspręsti. 67 7 procentai vežėjų, kurio, kurie veža gyvulius, net nepasiekia šitų 8 valandų. Taigi tos 8 valandos turėtų įtakos tik tai 37 procentams vežėjų, o ne 100 procentų vežėjų. Taip pat reikia žinoti, kad tik 40 procentų vežamų gyvūnų yra vežami e, skersti. 60 procentų vežamų gyvūnų yra vežami kitiems tikslams, jos toliau auginti. Ir jiems nebus taikomos šitos sąlygos, čia, jos bus taikomos tik tai skersti vežamiems gyvūnams, gyvuliams. Praeitą kartą mes kalbėjome apie tai, ar iš tikrųjų galima atskirti, mm, skersti vežamą gyvulį ir, ir kitais tikslais vežamą gyvulį ir, ir jo gerbuvi mm, interpretuoti kitaip, viena vienokias sąlygas sukurti kitam kitas. Mes apie tai kalbėjome ir aš drąsiai priminsiu. Be gyvūnų gerovės, kuri yra labai svarbi visiems ir aš tikrai e, mm, neskirstau gyvūnų geresnius ir blogesnius, bet yra kitų interesų šalia šios gerovės. Ir nereikia bijoti pripažinti, kad yra interesų. Yra valstybių, kurios labiau nori e, parduoti gyvus gyvulius, e, kitos šalis daugiau parduoda šaldytos mėsos ir taip toliau. Pavyzdžiui, Danija parduoda e, gyvulius, kurie yra užauginti Ispanijoje. Taigi, reikia suprasti šitą tikrovę. O ta tikrovė kartais yra gan ciniškai pamirštama. Taip pat labai svarbu žinoti, kad iš 30 milijonų keulių, kurios labai svarbios svarstant šitą klausimą, iš 30 milijonų tik tai 20, netgi 20 e, milijonų e, kyla iš Olandijos ir Danijos, taigi 67 procentai. Taip pat reikia žinoti, kad kad eksportas iš šitų šalių, keulio eksportas, yra būtent auginimui kitose šalise. Taigi, šitos keulės nebūtų, joms nebūtų taikoma 8 valandos, nes taikomas 8 valandos ir tiems gyvuliams, kurie bus skerdžiami. Taigi, noriu pasakyti, kad čia galime turėti skirtingų nuomonių. Netgi normalu, kad yra skirtingų nuomonių, bet turime kalbėti atvirai. Būtų gerai, kad surastumėm salčio taškų. Panašu, kad Žemės ūkio komitete tų salčio taškų jau randama. Ir reikėtų ieškoti daugiau bendrumų negu skirtumų. Gavome 40 pakeitimų, 20 pakeitimų mes pritarėm. Ir šešėliniai pranešėjai irgi labai teigiamai nusiteikę ir mes galime susitarti beveik dėl visko, išskyrus dėl 8 valandų, dėl kurių panašu, kad nesusitarsime. Labai svarbu tai pabrėžti ir jeigu mes nerasime e, būdo ar formuluotės ar sprendimo, kuris būtų tinkamas visiems, tada reikės balsuoti ir tokia, tokiu būdu išspręsti šitą klausimą. Taigi, dar kartą pabrėžiu kad aš e, noriu, kad būtų pagerintas gyvūnų gerovė. Ir manau, kad ES iš tuo keliu jau einama, bet e, dar galima daug ką nuveikti ir pritariu tiems, kurie sako, kad E, labai svarbu dabar galiojančius teisės aktus įgyvendinti, o ne naujus kurti. Jeigu mes e, atidžiai taikytumėm, griežtai taikomėm dabar, dabar e, galiojančius teisės aktus, patys tikrai pagerėtų. Taigi, panašu, gerbiamas pirmininkė, kad dar yra mm, apie daug ką padiskutuoti. Džiaugiuosi, kad suteikėte mums daugiau laiko ir mes stengsimės rasti kompromisus gegužės 6 dieną. Pirmininkė, mes stengsime atnešti kompromisą ant stalo, bet jeigu to, e, tai nepasiseks, tada spręsime balsuodami ir, ir taip įspręsime nesutarimus. Šita tema nėra labai jau sudėtinga ar jautri, tai yra praktiška visoms Europos valstybėms svarbi tema ir manau, kad tikrai galima bus atsižvelgti į visus, į visus punktus. Tai tiek, gerbiamas pirmininkė. Ačiū, SND frakcijos vardu, panas Aid. Ačiū, pirmininkė. Ačiū ir pranešėjui. Ačiū už puikų bendradarbiavimą ir visą likščiolinę. Nuveikta nemažai darbo kai kuriais esminių klausimų, tačiau keli jūsų pasiūlymai turėtų mums leisti pasiekti kompromiso keliose srityse. Manau, jog kai kurie pasiūlymai labai skiriasi, tačiau mano ir mano frakcijos požiūriu galime pasakyti štai ką. 8 valandų ribos klausimas yra esminės svarbos. Tai bus lemiamas klausimas, apsisprendžiant ar balsuoti už šį pranešimą. Norėčiau viską paaiškinti ramiai, be didelių emocijų. Neretai parlamentaro dauguma už tokius dalykus balsuoja, tokie yra dauguma daugumos parlamente tendencija, tačiau kaip piliečių atstovai turime suvokti, kad vyriausybinės, nevyriausybinės organizacijos gali per labai trumpą laiką surinkti tūkstančius parašų už tam tikras priemonės. Ir parašai yra renkami dėl tam tikrų priežasčių, labai rimtų priežasčių. Man asmeniškai vienas labai svarbių klausimų yra gyvūnų teisės, ypač kai kalba eina apie skirdimą. Dažnai uh, sakoma, jog uh, skirtingai turi būti elgiamasi su skirdimui ir penėjimui skirtais gyvūnais. Tačiau jei pažvelgtumėm į tai, kas vyksta Europos keliuose, gyvūnų kančios pakeliui į skerdyklas yra nepriimtinos. Antra, manau, kad kai kalbame apie Austrijos specifiką turėtumėm aptarti, kaip būtų galima apsaugoti vartotojus nuo klaidinimo. Turime suvokti, kad vartotojui šie klausimai svarbus. Be to manau, jog taip pat turime kalbėti apie tai, kaip pranešėjas minėjo, kokia yra esmė keulės iš Danijos ar Niderlandų vežamos per visą Europą tam, kad virstų parmos kumpiu. Aš norėčiau, kad tas kumpis ir būtų iš to e, regiono. Tai net, neturi reikšti, kad keulės keržiamos netoli parmos ir iš, ir, ir iš jų gaminamas tas kumpis yra. Tad tiesą sakant, vyksta didelio masto vartotojo apgaudinėjimas. Ir nukenties nuo to tik tai vartotojai, bet to jie praras pasitikėjimo produktais. Todėl dėl daugelio priežasčių reikėtų 8 valandų limito. Sakėte, jog 37 e, procentai peržengia 8 valandas. E, tikiu, bet jeigu taip yra, tai tais 37 procentais ir yra tas skaičius per didelis. Ačiū pirmininkė, kolegos. Kadangi mūsų šešėlinio pranešėjo salėje nėra, aš norėčiau trumpai pristatyti mūsų frakcijos poziciją. Visų pirma, bendro pobūdžio pastebėjimai. Alde frakcijai gyvūnų vežimo taisyklės labai svarbios, siekiant užtikrinti tinkamą elgesį su gyvūnais, kai jie yra vežami skersti. Skaitant pranešimą, aišku, jog reikiamos taisyklės yra, problemos kyla dėl jų įgyvendinimo. Tad pirmas pastebėjimas. Kontrolės priemonės turi būti geresnės ir jeigu yra bendros taisyklės, tai jas reikia ir vykdyti. Jei gyvūnai skirti skersi, tai nereiškia, kad jais nereikia rūpintis ar kad nereikia laikytis taisyklių. Trečia, netoleruotinas Europoje toks verslo modelis, kai gyvūnai auginami Europos Sąjungoje, po to vežami į trečiasias šalis skersti kur gyvūnų gerovės taisyklės netokios griežtos. Dėl Aldės pozicijos, dėl 8 valandų taisyklės yra kolegų, kurie sako, kad reikia laikytis 8 valandų taisyklės, kiti sako, galbūt reikėtų numatyti mažiausius ar didžiausius laikotarpius, gal tam būtų galima pasitelkti naujas technologijas. Kita vertus yra ir sakančių, kad 8 valandų taisyklė yra praktiška, pagrista, atsižvelgiant pavyzdžiui į tai, kad kai kurie gyvūnai turi būti vežami jūra. Tuomet e, nepraktiška būtų taikyti 8 valandų taisyklės. Kai kurie kolegos mano, kad gyvūnų vežimo sąlygos yra svarbesnės už 8 valandų taisyklę, kaip gyvūnai išeriami, pavyzdžiui. Svarbu, tad e, Aldės frakcijoje dar nėra susiformavusi aiški pozicija, vieni kolegos e, vienai balsuos, kiti kitaip. Tad e, tą turėtų apspręsti balsavimas. Tačiau čia, aišku, tvirtų raudonų linijų neturėtumėm, tada iš esmės galėtumėm pritarti aiškioms taisyklėms, kurios e, yra įgyvendinamos ir jų gyvenimas kontroliuojamas. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Dalyvavau šešėliniu pranešėjų sutikime su panu Evrus ir kitais kolegom. Ir e, greitai supratau, kad nepritariu daugam, kas yra pranešime. Tai e, yra e, paaiškinimas, kuris buvo išsakytas kad iš esmės kalbame apie transportavimą, o ne apie gyvūnų gerovę jokių emocijų, tai tik faktas. Ir tai, kaip sakau, labai daug ką paaiškina. Ką galėčiau pasakyti pranešėjų, kad mūsų žaliųjų frakcija labai entuziastiškai nusiteikia, norime susitarimo šio svarbiau klausimu ir labai gaila, nors teisingai pranešėjas pasakė, daugumai pakeitimai e, pritarė, bet pranešėjas nepritarė nei vienam iš žalių pasiūlytų pakeitimų ir man dėl to labai liūdna. Kolegos, nekalbame apie plytų vežimą, kalbame apie gyvus, kvepuojančius gyvūnus, kurie gali patirti skausmą ir stresą ir gal pernelyg paprastai mastau, bet manau, kad mums tenka atsakomybė kaip aukštesniai rūšiai atsakingai spręsti šitą klausimą. Ir aš atstovauju pietričio Anglijai, ten yra vienintelis Anglijos uostas, iš kurio leidžiama eksportuoti gyvus gyvūnus į žemynę Europos dalį. Ir, ir kaip e, sakiau, Anglijoje tai labai emociškai vertinamas klausimas, esu dalyvavęs kampanijose ir žinau, kad e, daug nevyriausybinio organizacijų to domisi, ūkininkai, kurie eksportuoja uh, E, prekes buvo su manim sustikę, žinau, kokia pozicija yra gyvūnų apsaugos organizacijų ir žinau, kokia mano pozicija yra ir todėl pritariau e, rašytiniai deklaracijai dėl 8 valandų taisyklės ir dėl tos priežasties žaliesiams tai yra e, raudonoji linija, na, liūdna, netrodo, kad susitarsime, bet norėčiau pabrėžti, kad mes norime rasti bendrų sąlyčio taškų, norime dirbti kartu, rasti bendrų pozicijų ir tikiuosi, kad pranešėjas galės pasiūlyti naujų kompromisinių pakeitimų, kuriuose bus pripažinta tai, kad nekalbame apie negyvus daiktus, kalbame apie gyvūnus, uh, kalbame apie poreikį juos pervežti, kaip jau galima jautriau, kad jie galėtų aukti ir e, pavirsti galų gale maistu netoli tų, tų vietų, kur užauginti yra. E, to tikiuosi ir tikiuosi, kad e, pranešėjas galės pasiūlyti naujų idėjų, kurios atspindėtų šitos prioritetus. Nes noriu pasakyti, kad e, tam pritarė ir apie tai galvoja labai daug europiečių. Dėkui, ponė pirmininkė, ir atsiprašau kolegos, kad aš šiek tiek pavėlavau, net bet buvau pakėsęs be tvarkaraštės. Ponas Vandalin yra mūsų e, šešėlinės pranešėjas, aš jo vardu nekalbėsiu. Savo vardu galiu pasakyti, kad AKR e frakcija ko gero pritars beveik visiems pakeitimams. Mm bet kaip e, grupės, kuri užsima gyvūnų gerovę pirmininkė, aš galiu pasakyti, kad diskusija vyksta jau dešimt metų ir Matijo ir pirmininkas ir kai kurie kiti kolegos, kurie dirba šiame komitete, svarsto gyvūnų gabenimo klausimus, e, e, gabenimo bendrovių ir vežėjų įsipareigojimus ir pareigas. Visus šios klausimus svarstume jau labai seniai. Aš taip pat pritariu tam, kad būtų nustatytas 8 valandų laikotarpis, tačiau su tam tikra išlyga, nes e, Junktinė karalystė yra, yra labai nutolusių regionų ir kartais e, jie tenka gabenti e, gyvulius iš vienos salos į, į kitą, gali prireikti ilgesnio laiko. Ir gal ne šis komitetas, jūs visiškai teisingai jau tai minėjote, nekels pagrindinių problemų. Prieš daugelį metų buvo patvirtinus ES taisyklės dėl e, skerdyklų. Ir būtent dėl to dabar tenka gabenti gyvulius e, didžiuliais atstumais Europoje. Ir aš manau, kad tol, kol mes nepakeisime savo mąstysenos iš esmės, apie tai, kaip reikia skersti gyvulius, nieks nepasikeis. Mes turime galvoti pirmiausia apie mėsos kokybę ir apie e, tinkamas skerdimo sąlygas. Štai turėtų būti mūsų prioritetas. Na ir be abejo, arklių gabenimas e, iš e, rytų Europos į Siciliją. Tai yra visiškai neprimtina. Taigi, manau, kad yra patekta nemažai gerų pakeitimų, kuriuoms mes galėsime pritarti. Ir manau, ponė Primke, kad mes turime nusiųsti labai aiškę žinę. Žmonės, kurie gabena gyvulius, turėtų būti tinkamai parengti. Tai yra verslas ir aš manau, kad mes privalome surasti tinkamą pusiausvyrą tarp visų šių nugastavimų ir nuomonių. Panas Bak. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą. Mes galime daugam pritarti, pavyzdžiui, tiems nuostatams, kuriams kalbama apie derinimą, apie vežėjų kvalifikacijų derinimą. Daug kas buvo patobulinta šį klausimais. Be to valstybės narės turėtų užtikrinti, jog reguliariai būtų tikrinami vežėjai. Panašu, kad kiti kolegos daugiau dėmesio skyrė pačiam vežimui ir transportui, transporto priemonėms. Ir manau, kad net jeigu mes ir nekalbėsime šimtinai vien apie gyvūnų teisės, vis tiek galėsime aiš, nusiųsti aiškiai žinę. Transportas yra sritis, kuri rūpi ne vien vartotojams, ne vien mūsų piliečiams, kurie gali būti tiesiogiai susiję su juo. Tai yra sritis, kuri rūpi įvairių sričių žmonėms ir gal būtų iš tikrųjų geriausia nutarti, jog gyvulius reikia skersti kuo arčiau jų e, auginimo vietos. Nes neprimtina tik tai, kad gyvulius tenka kabinti visą parą į skerdyklą. Taigi aš manau, kad mes galėsime surasti tinkamą pusiausvyrą, galėsime tinkamai susiderinti ekonominius interesus ir gyvūnų gerovės reikalavimus. Ir be abejo, šešėlinių pranešėjų diskusijos reikėtų skirti daugiausia dėmesio būtent šiems klausimams. Ponas Benjon, maždaug prieš 15 metų aš daug dirbau Tam, kad būtų patvirtintos bendros taisyklės, tam reikė nemažai metų, tačiau tai buvo padaryta. Ir tuomet, man atrodo, kad, kad kai kas visiškai neracionaliai reikalavo, kad būtų uždrausta eksportuoti gyvulius iš Junktinės karalystės. Ir prisimindamas tą patirtį, dabar norėčiau visus paraginti elgtis lo, racionaliai ir logiškai. Nes jei mes būtume sižvelgę į visuomenės nuomonę dar tais laikais, tuomet e, būtų leista 15 valandų gabenti gyvulius e, traukiniu, tačiau būtų uždrausta nugabenti e, labai nedideliu atstumu gyvulius iš Junktinės karalystės į Airiją. svarbu yra ne tai, kiek užtrunka kelionė laivu. Ir mes žinome, kad e, laivuose gyvūnai gali iš tikrųjų palsėti. Ir todėl, jeigu mes reikalausime griežtai, kad būtų numatytas, kad būtų, būtų nustatyta uh, apriboti kelionės laiką 8 valandomis, tuomet e, e, daug kas e, susidurtų su visiškai neįmanoma situacija. Bet žinome, kad pasikeitė ir skirdyklų padėtis. Be to, kai kuriuose pakeitimuose kalbama apie tai, jog būtina išbraukti žodžius uh, E, susijusius su skerdyklomis, su to, kad tai kai yra gyvuliai gabenami į skerdyklą. Aš norėčiau Jums priminti, kad e, kai kuriuose vietovėse neįmanoma auginti gyvulių. Pavyzdžiui, šiaurės Škotijoje žiemą. E, jie tiesiog neprasimaitintų ir todėl e, augintojai yra priversti juos auginti Anglijoje. Ir gali atsitikti taip, kad patvirtinus šias taisyklės, Šiaurės Europoje nebegalima bus verstis žemės ūkiu. Mes turime galvoti apie transporto priemonių kokybę, apie gabenimo sąlygas, o ne apie kelionės trukmę. Be to, nepamirškime, kad gyvuliai dažnai yra gabenami jų auginimo tikslais, jie dažnai yra jie gimsta vienoje vietoje, o po to yra auginami kitoje vietoje ir tai yra visiškai normalu. Kai kurie pasiūlymai susijęs su vairuotojų rengimu, su te, temperatūros matavimu, su gabenimo sąlygų kokybės vertinimu yra labai geri. Tačiau kai kurie kiti pakeitimai, man atrodo, yra pernelik griežti ir nemanau, kad iš tikrųjų jie mums yra reikalingi. Pone Lichtenberger. Aš paprašiau žodžio, ponė pirminkė, dėl to, kad man atrodo, kad niekas iš tikrųjų ir nemano, kad galima būtų kartu ir gerinti gabenimo sąlygas ir mažinti kelionės laiką. Mums reikia ir vieno, ir kito, jei mes norime rimtai rūpintis gyvūnų gerovę. Kalbėdama apie gabenimo sąlygas, tai yra apie e, jų vertinimą ir e, tikrinimą ir infrastruktūrą. Taip. Pavyzdžiui, prie Breno greitkelio buvo įrengta speciali vieta, kur gyvuliai galėjo pailsėti, kurios galima buvo pamaitinti, tačiau mes žinome, kad vežėjai visiškai nesinaudoja šią vietą. Vežėjai lab, pasirenka kitus maršrutus, kuriuose, anot jų žinių, nebus tikrintųjų. nes Breno greitkeliai dažnai yra tikrinami e, gyvūnų vežėjai ir jeigu kelionės laikas yra viršimas, tuomet jie privalo sugrįžti į tą specialią vietą ir leisti gyvūnams pailsėti. Kai kuriuose Europos e, Sąjungos šalise yra mažiau skerdyklų, apie tai jau buvo kalbėta. Tačiau yra ir tokių valstybių narių, kuriuose veikia mobiliosios skerdyklos, tai yra sunkvežimiai su visa skerdimų reikalinga įranga. Ir aš manau, kad tai yra pavyzdys to, kaip kūrybiškai galima būtų spręsti šią problemą. Nemanau, kad iš tikrųjų turime svarių argumentų prieš e, kelionės trukmės ribojimą. Turime atsižvelgti į visus aspektus. Tik tuomet galėsime pagerinti gyvūnų gabenimo kokybę. Žinome, kad gyvūnų gabenama yra per daug. Ir kai kalbama apie da, e, e, gyvūnus, turime vadovautis ne vien ekonominiais kriterijais pirmininkės. jau kai kas kalbėjo apie tai, kad reikia keisti reglamentus skirtus skerdykloms. Ir būtų šiek tiek sudėtinga susijęti šios reglamentus su e, gyvūnų, gyvų gyvūnų gabenimu. Aš esu įstikinęs, kad skersti gyvulius reikia kuo arčiau jų gynimo vietos. Uh, Ir jei visi Šetlandai galėtų skersti ten užaugintus gyvulius, būtų puiku. Aš žinau, kad uh, ūkininkai dažnai turi savo uh, minčių apie tai. Aš žinau iš savo regiono patirties, kad kartais uh, reglamentai, kurie šiuo metu galioja, kad ir tas, kuris reglamentuoja skerdiklas, gali sukelti daugiau skausmo, daugiau, nemažiau skausmo gyvuliui. Nes, pavyzdžiui, jeigu skarčiant gyvulį nepavyko jo apsvaiginti arba iš karto jį paskersti, tuomet tas gyvulys turi palaukti tol, kol veterinarijos gydytojas įvertins jo būklę ir pasakys, kad na dabar jisai yra tinkamos, skerdimui tinkamos būklės. Suprantame, kad kad e, tokia mėsa nepatenka po to e, e, į rinką. Tačiau, bet kuriuo atveju, man atrodo, kad jeigu koks nors gyvulys turi sužalotą koją ir dėl to jo negalima skarsti, kol neatvyks veterinarius gydytojas, tai yra tikrai neprotinga. Šiame parlamente jau ilgą laiką mes stengiamės pagerinti gyvūnų gabenimo vežimo sąlygas. Tačiau nedaug ką pasiekime ir ne vien dėl to, kad e, neturime gerų reglamentų. Problema pagrindinė yra ta, kad tie reglamentai nėra taikomi. Ir kai kurie vežėjai, ne visi, bet kai kurie vežėjai mano, kad jiems e, e, leidžiama elgtis taip, kaip jiems atrodo tinkama. Ir ponas Benjon jau kalbėjo, kad Junktinėje karalystėje iš tikrųjų yra nemažai problemų su gyvūnų gerove. Nežinau, ką tai pasako apie Didžiosios Britanijos visuomenę, bet tai yra labai. Tai yra klausimas, kuris sukelia labai daug aistrų, ypač tarp e, narių iš Junktinės karalystės. Panas Degrandės prašė, kad uh, būtų atidėtas balsavimas dėl šio dokumento tam, kad mes galėtume e, pasistengti dėl jo susitarti. Tačiau gal iš tikrųjų reikėtų balsuoti ir žiūrėti tiesiog, kokia bus bendra e, nuomonė. Man yra tekę dirbti e, Žemės ūkio komitete, esu ten apakaitinis narys ir yra man bus labai įdomu sužinoti, kaip šis komitetas pasielgs, nes žinome, kad jeigu yra koks nors suinteresuotas ypatingai interesų turintis komitetas šiuo klausimu, tai būtų Žemės ūkio komitetas. Taigi mes paprašysime, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai iš visų jėgų pasistengtų pare, susitarti dėl kompromisų, jeigu nepavyks dėl jų susitarti, tuomet tiesiog turėsime balsuoti sveikatos generalinis direktoratas, panas Džianavėlė ar, to, ar kitas ponas pas mus atvyko. Taigi jūs esat ponas Džiavenelį. Taigi, panas Džiavenelį. Eh, <clears throat> buongiorno, eh, sono infatti Andrea Gavinelli, responsabile dell'Unione. Labą dieną. Aš Sanko generalinė direktorate esu atsakingas už gyvūnų gerovę. Ačiū, kad ėmėtės spręsti šio klausimo, šio pranešimu. Dėkuoju taip pat ir už komentarus. Uh, Komisija labai atidžiai stebi parlamento darbą. Ir tai, kas kalbama taryboje. Komisija mano, kad reikia stengtis dirbti, kad reglamentas būtų tinkamai įgyvendinamas, sprendžiant iš duomenų, kuriuos turime, gyvūnų gabenimas Europoje yra tikrovė. Ir nuo 2005 metų pagal komisijos pranešimą padaugėjo Europoje gabenamų gyvūnų. Todėl yra labai svarbu gerinti transportavimo sąlygas, to prašo ir ES piliečiai. Kita vertus, išklausęs debatų dėl 8 valandų, galiu pasakyti, kad komisijos pozicija šio klausimu atitinka dabartiniam pranešimo variantui. Kitaip tariant, komisija ne neruošia pasiūlymo, kuris pakeistų dabartinius pervežimo e, reikalavimus. Komisija įsipareigojo pas, pateikti pasiūlymus, kurie pagerintų e, dabartinius e, navig, dabartinės navigacijos sistemas, satelinės navigacijos sistemas ir duomenų rinkimo sistemas, duomenų, kurie susiję su valstybių narių atliktom, atliktais e, tikrinimais. Būtent šitos darbus komisija ir dirba bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Taip pat mes esame e, pasiruošę įsigilinti į bet kokį pasiūlymą, kurį gausime iš parlamento. Labai svarbu sumažinti biurokratinį darbą, biurokratinį uh, dėlsimą ir elektroninio atsiekimo sistema būtų geras sprendimas. Taigi tiek komentarų. Dar kartą dėkoju komisijai už, komitetui už atliktą darbą. Pirmininkas, ačiū. Pone Degrandas, pranešėjau, gal jūs norėsite kažką pridėti. Ačiū. Pone Sinsinai. Mielas draugė Brianai, trumpai. Pabandysiu apibendrinti dabartinę poziciją Pirma, kaip suprantu, visi pasisako už gyvūnų gerovę. Tai yra pirmas teiginys. Tikrai visi norime gyvūnų gerovės ir pagarba tam, kuris už ją kovoja. Antra, kaip periname prie tikrovės, kaip mes galime pagerinti gyvūnų gerovę transportavimo metu. Būtent tai yra svarbiausias klausimas ruošiant šį pranešimą. Nebūtų normalu, jei transporto komisija, kur transporto komitetas paprašytas transporto klausimais pasisakyti imtųsi pasisakyti kitais klausimais. Jūs sakote, kad labai svarbu yra gyvūnų gerovė. Sutinku, bet mes esame transporto komitetas, todėl sprendžiame, kokie variantai galėtų būti iš transporto perspektyvos. pasikalbėjęs su visais, taip pat ir su jumis, ponė Taylorai, nematau neišsprendžiamų klausimų. Netgi aštuonių valandų klausimas yra tiesiog toks, kuriame mes neradome bendro sprendimo, bet tas sprendimas yra įmanomas. Jūs sakote, beveik kaip priekaištą, kad neatsižvelgiau į jūsų e, pakeitimus, nepriemiau jūsų pakeitimų. Tai tiesa, bet kita vertus, jūsų kai kurie kompromisai yra irgi įtraukti. Ir jūsų pakeitimų mintys bus įtrauktos į kitus kompromisus, bus, jas bus atsižvelgta priimant kompromisus, ieškant kompromisu. Uh, siūlau nebūti radikaliai nusiteikusiems. Mes nerasime e, tokios formulės, kuri tiktų visiems, nes yra interesų, teisėtų interesų, yra e, padėtis yra skirtinga visų valstybių, kiekvienos valdybės narės, pavyzdžiui, e, salų padėtis yra vienokia, o sausumos transporto E, patytis yra kitokia, e, kai kurią distanciją galima trumpinti, kai kurios distancijos negalima sutrumpinti. Kažkada Ispanijoje buvo valgomi, pavyzdžiui, gyvi viežliai, jie gyvena labai ilgai ir, ir jie būdami, būdavo skerdžiami, bet apie tai mes nekalbame kaip apie Ispanijos išskirtinumą. Taigi, mes turime rasti tam tikrą formulę, kuri nebus tobula, bet kurioje būtų atsižvelgiama į e, skirtingą valstybių narių padėtį ne mūsų, ne mes, ne, mūsų, ne iš mūsų to reikalaujama. Žemės ūkio komitetas pateiks pasiūlymą. Jie jau dirba šio klausimu. Prašyčiau mums rasti kompromisą, kad tai būtų tam tikra nuoroda, bet kad tai nebūtų griežčiausias klausimas, dėl kurio žlugs visas pranešimas. Kompromiso, kuriame būtų atsižvelgta į visus regionus. Taigi, ponė Sipsonai, tikiuosi, kad mes rasime kompromisą ir mm, gegužės 7 jau turėsime tą formulę, kuriai pritars visi ir galėsime balsuoti. Kita vertus, tikrai verta įsigilinti šitą klausimą ir aš, germas pirmininkė, įsipareigoju dirbti su šešėliniais pranešėjais ir su visais kitais, taip pat ir su jumis. Visi turite teisę pateikti savo nuomonę, būti išklausytiems. Labai džiaugsiuosi išgirdęs jūsų nuomonę ir tikiuosi, kad mes visgi rasim tam tikrą bendrą sąlyčio tašką. Taigi tiek, manau, kad kalbėjimai, debatai yra tas teisingas kelias. Viską pasižymėjau, kas buvo šiandien pasakyta, visus išreikštus jausmus ir, ir, ir, ir nuomonės. Ir mes tenksimės, jeigu žiai septintą, pateikti bendrą sprendimą. Tikiuosi, kad e, tas sprendimas bus, mm, kad bus rastas konsensusas. Ačiū. Ačiū ponė Dagrandas. Taigi bus balsuojama gegužės 7 dieną. Dar yra kelios savaitės susitikti ir jo, paieškoti sutarimo, jei įmanoma, o jei ne, tada paprasčiausiai balsuosime ir žiūrėsime, koks rezultatas išeis. Dabar pranešė ir šešėlinių pranešėjų darbas yra susitikti ir ieškoti kompromiso. Ačiū. Kitas klausimas. ES anglos politikos strategija dėl Atlanto regionų. Pone Tikau yra pranešėja, kas kol kas nėra, ji ateina. Po dviejų minučių turėtų pasirodyti.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

Mrs. Tikau's arrived, sprinted. Pone Tikau atvyko, iš kažkur tai akivaizdžiai bėgo. Darbo tvarkės klausimas, es anglaudos politikos strategija Atlanto regione. Silvija, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad vėluoju, tačiau turėjau dalyvauti įtre komiteto posėdėje visų pirma norėčiau padėkoti sekretariatui, visiems kolegoms, kurie man padėjo rengiant šią nuomonę. Trumpai norėčiau pristatyti kai kuriuos nuomonės elementus. Pirmiausia, pažymėtina, jog labai svarbu, jog raginame komisiją patvirtinti veiksmų planą dėl Atlanto regiono strategijos iki 13-ojo, dėgiant projektus, kurie būtų svarbus visiems, visoms suinteresuotom šalim, visiems partneriam regione nuomonėje. E, pabrėžiama, kad labai svarbu plėtoti išorinę dimenciją Atlanto regione strategijos ir prireikus kviesti dalyvauti transatlantinius partnerius diskusijose. Atlanto regione būtina tokia transatlantinė strategija. Reikėtų susitelkti į šiaurės pietų ašis ir rytų vakarų ašis. Ir į tai reikėtų atsižvelgti ir busimame sąsajo mechanizme ypatinga dėmesį reikėtų skirti ryšiui tarp uostų ir vidaus, skaitant laivybos kelių. Jūrų transportas yra svarbus, pripažįstame, jog labai svarbu uh, plėtoti um, krovinių vežimą. Taip pat svarbus ir tarpmodalinio transportavimo susitarimai. Pabrėžiame, kad uh, Atlante svarbus transportavimas trumpais atstumais e, ir kitos vežimo rūšis. Raginame institucijas e, pasirašyti tarpusavio e, supratimo memorandumus, kad būtų galima tobulinti turimas laivų stebėsinos sistemas, reikėtų pasirašyti duomenų mainų susitarimus tarp valdžios institucijų. Uh, Būtina kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstumumu, su kontrabanda, prekyba narkotikais pabrėžiame, kaip svarbu plėtoti Egnos ir Galilėjo ES palidovinės sistemas, kad būtų galima vykdyti paieškos ir gelbėjimo veiklą Atlantę. Pabrėžiame, jog svarbus tvarus kokybiškas turizmas ir pabaigoje norėčiau pažymėti, jog ateityje svarbu toliau plėtoti pagrindinius Atlanto regiono elementus, vežimas jūra, žvejyba, turizmas, jūro energetika, jūrų kelių diversifikavimas ES. Ir dar norėčiau paminėti, kad e, dėje komisijos komunikatas nėra toks e, tikslus, kaip kad tikėtumėmės iš strategijos ir taip yra dėl to, kad e, prie jo nepridėtas veiksmų planas, todėl prašome komisijos iki 13 pabaigos parengti tikrą veiksmų planą. Uh, E, turėtų būti įtrauktos visos regioninės suinteresuotos šalios ir e, turėtų būti aiškus e, pasiūlymai, kuriais būtų prisidėta prie šito regiono plėtros. Ačiū, poniai Tiko, ponas Taksija iš PP. Dėkuoju, ponė Pirinkė, aš norėčiau pasveikinti ponę Cikau už šį puikų pranešimą. Iš esmės visi pranešimai, kuriuos jį rengė šiame komitete, buvo puikus. Dabar išgyvename finansų krizę ir todėl labai sunku yra suvokti, koks būtų mūsų tvirtinamų teisės aktų poveikis mūsų ūkiui ir užimtumo skatinimui kai kurios valstybės narės e, turėtų pasinaudoti žaliosios ekonomikos galimybėmis. Aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų pirmiausia pasirūpinti mėlynąją ekonomiką, tai yra reikėtų atsigręžti į jūrą veidų, nes jūroje, e, jūra turi didžiulį potencialą. Aš džiaugiuosi, kad e, yra paminėta, kad e, jūros greitkeliai yra labai svarbus ir e, galima tik taip galės tauti, kad apie tai nekankama, pakankamai da, Europos infrastruktūros tinklų priemonės kontekste Būtų taip pat e, įdomu sužinoti, kaip galima būtų pasinaudoti visomis jūros e, teikiamomis galimybėmis. Tai būtų ir e, turizmas, ir, ir energetika. Ir manau, kad mums reikėtų reikalauti, kad pasiūlymai būtų pateikti iki 2013 metų, o ne 2014 metų. Ir reikėtų tam taip pat pritraukti struktūrinių fondų lėšų. Uh, Ir beje, beje, reikėtų apie tai kalbėti ir kai svarstysime bedagų metų finansinę perspektyvą. Ir dar vienas dalykas šios strategijos svarba nutolusiems e, regionams, nes ji gali būti jiems labai labai svarbi aš norėčiau pasakyti, kad, kad 60 procentų jūros yra vienai per kitaip susijęs su tolusiais regionais. Ir galima būtų šiais regionais pasinaudoti, ypač plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir paskutinis dalykas. Jūros transportas, be abejo, reikėtų kurti ir stiprinti vidaus rinką, reikia Ir e, aš tikiuosi, kad pranešėja ir šešėlinė pranešėjai susiburs ir galės atsižvelgti visus mūsų pateiktus pasiūlymus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegiai. Dėja, ponės Bilbao nemačiau, nematau salėje, nežinau, kad šis klausimas jai labai rūpia. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Tikau, nes jie kaip visada rengia labai išsamų, labai konkretų pranešimą. Tačiau mano galva yra praleistas vienas dalykas, tai yra oro transportas. Kai kalbame apie transeuropinius transporto tinklus, dažnai pamirštame, kad tie tinklai apima iš tikrųjų ir, ir erdvę, kuri yra platesnė nei Europos sąjunga. Nes iš mūsų uostų išplaukia laivai į kitas šalis. Keliais taip pat išvykstama į trečias šalis, tačiau dažnai pamirštama apie oro transportą. Toliau jūs kalbate apie tai, kad reikia e, rengti sustarimus dėl domenų naudojimo, dėl domenų e, e, derinimo. Uh, uh, 7, 8, 9 straipsniai, juose kalbama apie integruotą jūro, jūrų politiką ir Branas Simpsonas e, be abejo žino, kad ši politika turėtų apimti daugybę įvairiausių sektorių. Ir turime nemažai dokumentų, tai yra į Baltijos jūros regiono strategija ir viduržymio jūros e, strategija ir Atlantoj skirta strategija. nemažai ES valstybių narių yra prie Atlanto vandenyno ir nebejoju, kad, kad jūrininko profesija kaip tokia turėtų būti įtraukta į šį dokumentą. Taigi aš manau, kad apie tai galima būtų pagal, pagalvoti. Iš esmės, ši pozicija, šis dokumentas yra geras. Uh, Ir dėja, nežinau, apie ką norėtų kalbėti ponia Bilbao, bet žinau, kad ji norėtų, kad kai kas būtų pakeista. Ponas Teilė. Na, mes manome, kad tai yra puikus pranešimas ir mums yra itin malonu, kad jame kalbama apie tarp valstybinių veiksmų koordinavimą, apie e, uostų susijimą ir apie jūros uos, e, uostų sąryšį su vidaus vandenų uostais. Mes be abejo norime taip pat, kad jūrų transportas e, galėtų teikti aukštos kokybės e, paslaugas turistams. Ir mintis renkti Atlantui skirtą strategiją yra puiku. Ir stengtis, kad Atlanto regionas būtų švariausias e, jūrinis regionas, kad jame būtų aukščia, už, užtikrintas aukščiausias saugos ir saugumo lygis būtų puiku. Taigi mes pritrėmė šiam dokumentui ir tikimės, kad jis sėkmingai bus patvirtintas. Pone Foster, ačiū pone pirmininkė ir dėkoju poniai Tikau, man atrodo, kad jūs e, sugebėjote atsižvelgti daugybę svarbių klausimų ir aš pritariu Um, kolegijai, kuri kalbėjo apie tai, kad nereikėtų pamiršti oro transporto sektoriaus. Pane Tikau paminėjo palidovinės sistemas ir mes pritarėm tam, kam apie taip ir yra pasakyta. Ir iš esmės aš manau, kad aš galėčiau pritarti viskam, ką sakė kolegos. Taigi aš galiu pasakyti, kad mūsų frakcija pritarė ponios Tikau pasiūlymams. Pone Tikau, atsiprašau, kad jūs, mes jūs turėjome paskubinti, tačiau buvo numatytas na, mūsų darbo atvarkė laikas ir turėjome jo laikytis. Pane Bivalo, taip, atsiprašau, bet buvau kitame komitete ir turėjau pristatyti kitą pranešimą. Dėkoju poniai Tika už, už, už pranešimą. Trumpai, manau, kad šitas dokumentas lab, labai sutelktas į, į uostus, uostų darbą. Reikia pabrėžti ir geležinkelių infrastruktūros gerinimą, nes geležinkeliai yra irgi sąsaja ir su uostais, taip pat ir, ir, ir, ir alternatyva sausumos keliams. Reikia ieškoti sprendimų ES um, rėmose ir taip pat Europa Connect ir naujos, m, mm, naujai pasiūlymai, šitos, š, kai svarsysime šitos du dokumentus, reikės irgi atsižvelgti į šitą dokumentą. Taigi, dar kartą kartu, kad labai svarbu turėti galvoje ir geležinkelių sistemos gerinimą, geležinkelių infrastruktūros plėtimą. Uh, ir daugiau kalbėti reikėtų šiame dokumente apie logistinės zonas, logistinės teritorijas. To man trūko šiame dokumente. Taigi, apibendrinant, labai daug kalbama apie uostus, jūrų uostus, o reikėtų daugiau dėmesio skirti šitiems klausimams, kuriuos aš bandžiau trumpai paminėti. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Komisija turi 35 vardų sąrašą, vardų ir pavardžių, kas norės kalbėti iš tų 35 asmenų. Ponas Kingas, labai gerai, nesunku ištarti pavardę. Ponas Kingas komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū komitetui už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Perskaitėme pranešimo projektą su dideliu susidomėjimu, jame radome įdomių pasiūlymų, į kuriuos įsigilinsime. Įsigilinsime ruoždami veiklos, veiksmų planą. Komitetas paprašė kuo greičiau pareikti, parengti veiksmų planą. Ruošiamės jį paruošti iki šių metų lapkričio ir jį įtraukti kiek įmanoma daugiau pasiūlymų niekas tikriausiai nenusteps ir tai tikriausiai nepaslaptis, kad pagrindinis tikslas Atlanto regiono strategijos yra užtikrinti, kad valstybės narės ir regionai galėtų iš anksto planuoti, kaip bus finansuojami projektai. Iš struktūrinių fondų, iš sanglaudos fondų, horizontas 2020 paketų ir taip toliau. Mes norime paskatinti valstybės narės ir regionus nustatyti pagrindinės investicijų ir projektų sritis. Todėl e, per vasarą norėtumėm atlikti viešasias konsultacijas valstybėmis narėmis ir regionais, o tada per metus vykstant Atlanto forumui, valstybėse narėse atitinkamuose mes reksime įvairias, dalyvausime įvairiose renginiuose ir iki lapkričio žadame pateikti e, veiksmų planą. Apžvelgsiu kelis konkrečius klausimus. Dabar savaime suprantama, kad transportas Atlantos regiono strategijoje yra labai svarbus dalykas ne tik uostų plėtra. Žinoma, uostų plėtra yra labai svarbi darbo vietų kūrimui ir pajūrio e, teritorijų e, plėtrai ir laivų statybai nuimant krovinius nuo sausumos kelių. Visi šitie klausimai yra labai svarbus ir mes pasistengsime, kad jie atsispindėtų mūsų dokumente ir skatiname valstybės narės atsižvelgti į šios klausimus, e, ruošiant, e, ruošiant projektus, kurie bus finansuojami iš ES lėšų. Labai svarbu kalbėti apie Atlanto regioną kaip bendrą regioną, apie e, vidurio Atlantą, apie nutolusias e, vietovės. Reikia skurti veiksmų planą, kuris būtų pritaikomas e, ES nusamiems projektams nuo 2014 metų. Pagrindinis tikslas yra darbo vietų kūrimas pajūrio teritorijoje. Čia kalbama apie mylinąją ekonomiką, apie finansavimą ne tik tai iš viešųjų, bet ir iš privačių šaltinių. Jeigu mes sugebėsime apriepti skirtingus projektus, kurie atspindės regionų ir valstybių narių prioritetus. Manau, mums pavyks sukurti gerą veiksmų planą, pagal kurį bus veikiama ir finansuojami projektai iki 2020 metų, o tai yra pagrindinis tikslas. Taigi, dar kartą dėkoju komitetui už darbą, už naudingą darbą ir mes stengsimės bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis paruošti veiksmų planą, kuriame atsispindėtų šie mano minėti prioritetai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Komisija tada lauksime jūsų Liverpulio uoste. Pone Tikau. Mes tuturor kolegilor, uh, uh, care au intervenit. Dėkoju visiems kolegoms už pasisakymus. Lauksiu pakeitimų. Ir mm, toliau kartu dirbsime. Pritariu, kad reikia stiprinti nuostas susijusią su transportu geležinkeliais ir oro transportu. Deja, mes ne viską galėjome laisvai formuluoti, jūs žinote, mes turėjome panaudoti tik tai ribotą e, skaičių simbolių, to negalėjome visko paminėti. Dar kartą norėčiau padėkoti sekretariatui už pagalbą ir komisijai už bendradarbiavimą. Turiu klausimą. Nežinau, ar teisingai supratau komisijos pateiktą, komisijai pateiktą klausimą. Kaip supratau, komisija pateiks veiksmų plano projektą, tada jisai bus svarstomas, ar, ar svarstymai baigsis iki metų pabaigos. Ar jūs pateiksite iki metų pabaigos projektą ar galutinį variantą? Pirmininkas sako, aš irgi visą laiką žinau, kad komisija pasako bus lapkritį, bet nesako kelintų metų. Ar 2012 metų lapkritį žadate pateikti dokumentą? Komisija taip aiškiai pasistengsiu pasakyti. E, veiksmų plano projektą pateiksime 12 metų lapkričio mėnesį, o galutinį dokumentą Greičiausiai Atlanto regiono forumas tik tik kitų metų kovo balandžio mėnesį baigs savo debatus, savo diskusijas, taigi tik tai po to bus galima kalbėti apie galutinį dokumentą. Iki gegužės septintos pateikiame doku, pakeitimus, balsuojame Liepos 14 mūsų komitete, Liepos 30 regionų komitete. Atsiprašau, Birželio 21 regionų komitete. E, visi klausimai apsvarstyti, dabar vyks koordinatorių posėdis.